Dear colleagues, welcome. Um, Mėly kolegos, sveiki susirinkę. Ar dabar skelbimus, kai žinai, ar vėliau? E, gal iš karto prie šešto darbo tvarkės punkto eikime. Jūsų teisė, aišku, galite pasinaudoti arba ne. Uh, Man džiugu pasveikinti profesorių Enriko Džiavaninį, kuris yra Europos statistinės valdinės patariamosios valdybos pirmininkas. Mm, kaip žinote, mūsų komitetas patvirtino poną Džiavaninį kaip SGAB mm, pirmininką 17 spalį. Ir pana Živaninė pradėjo savo darbą 2018 vasario 1 dieną ir dirbs trejus metus. Kiekvienais metais mes keičiamės nuomonėmis su SGAB pirmininku, kad aptartumėm taip pat ir mm, šių metų naujausią metinę ataskaitą 2018 metų. Mm, SGAB metinė ataskaita buvo paskelbta sausio 23, išplatinta nariams. Ir kaip žinote, ataskaitoje apibrėžiami statistiniai prioritetai po 2020 metų, taip pat įvairūs iššūkiai yra aptariami, su kuriais susidarė ir susidurs Europos statistinė sistema. E, kalbama taip pat apie pasitikėjimo statistiką stiprinimo darbą, Kalbama taip pat apie tai, kaip tobulinti, kokie yra to, tobulinimo veiksmai padaryti po paskutinių SGAP rekomendacijų. Tikrai daug ką reikia aptarti ir ši savaitė yra statistikos savaitė, ketvirtadienį bus taip pat ir, ir balsavimas dėl GN e. GNI, tai irgi vienas iš mūsų visos dėlionės elementų pakankamai svarbus ir aišku irgi teisėkurnis elementas, o dabar mes klausysimės pono Džavaninį. Mm, aišku, mes puikiai žinome, kad jis yra ne vien tik tai statistikos ekspertas, bet e, tai yra žmogus, kuris uh, bendrai daug dirba su visais iššūkiais, sėtinais su ateitimi, visi, visais iššūkiais, kurie laukia mūsų ir visos Europos. Man atrodo, jūs puikiai žinote, tai man nebereikia jo daugiau ir pristatinėti. Iš karto suteiksiu tiesiog žodį jam. Labas rytas, labai džiugu būti šiandien čia ir pristatyti mūsų valdybos pirmąją metinę ataskaitą po to, uh, kai pasikeitė valdybos sudėtis. Ne vien tik tai aš buvau paskirtas pirmininku. Mm, kaip komiteto pirmininkas sakė praeitų metų pradžioje, visa valdyba pasikeitė iš tikrųjų labai įdomiai pasikeitė sudėtis ir reikėjo visai komandai daug mokytis. Uh, Pranešime kalbama apie įvairius iššūkius Europos statistiniai sistemai, kai kurie iš tų iššūkių yra išties svarbus, būtent turint omenyje artėjančius rinkimus, kadangi mus itin neramina tai, kaip ne vien tik tai Europos statistika, uh, nėra gal skleidžiama, bet aptariama viešai, kas yra žiniaslaidoje, per socialinį žiniaslaidoje pristatoma. Ir darbo grupė dėl melagingų žinių, netikrų žinių. Mm, statistikos biuro yra raginama aktyviau dalyvauti kovojant su klaidinga informacija, netikra informacija. Savo ataskaitoje taip pat kalbame apie mm, Europos statistinės sistemos ilgalaikę perspektyvą ir aš tuoj apie tai plačiau pakalbėsiu. Norėčiau taip pat apibendrinti kai kurias rekomendacijas. Mes 14 rekomendacijų e, pateikėme ir norėčiau pasakyti, kad 2018 metais mes taip pat paskelbėme ataskaitą dėl mm, Europos komisijos paskeltos ataskaitos dėl įsipareigojimo stiprinti pasitikėjimą. E, tai buvo atskiroji nuomonė. Mes e, pateikėme ją e, tarybai ir parlamentui ir kalbėjome apie tai, kaip Eurostatas dirba, kaip komisija remia Eurostato veiklą. Kaip žinote, statistinė sistema yra daug platesnė Ji taip pat apima ir nacionalinius statistikos biurus ir taip vadinamasis kitas statistikos nacionalinės institucijas, kurios prisideda prie Europos statistikos kelbimo. Būtent tai yra SGAB, mūsų valdybos kompetencija. Ir kaip po poros minučių aš pamė, paaiškiau, plačiau paaiškinsiu, mes atradome šią sistemoje spragą. Ir galbūt šis komitetas ir, ir, ir visas parlamentas norėtų tą klausimą spręsti. Dabar aptarsiu visų pirma įvairias rekomendacijas. Na, visų pirma, yra aišku, kad pokyčiai vyksta labai sparčiai ekonomikoje, socialinėje, aplinkos sritise ir ne vien tik tai Europoje. Ir statistikos specialistams itin sudėtinga yra um, neatsilikti. Uh, nuo visų aktualių pokyčių, e, užtikrinti tikslumą e, visos statistikos e, tikslo atitikimą Ir todėl statistikos biurai turi imtis daugiau iniciatyvos, turi labiau žvelgti į priekį, matuodami, kas yra svarbiausia. Tarp kitko, mes galvojame, vakar, e, kad rytoj Europos komisija paskelb savo pamastymų dokumentą dėl Europos politikos gyvenimą pagal tvaros vystimosi tikslus. Tai yra didžiulis iššūkis Europai. Aišku, ne vien tik tai Europai, bet tai yra labai mm, svarbi e, nacionalinio statistikos biuro darbas rytis. Antras dalykas - santykiai su naudotojais. Mes raginame statistikos biurus gerinti tuos santykius, taip pat e, įvertinant ir visą riziką, kad statistika gali būti neteisingai panaudota iš tikrųjų negalima atmesti tokios tikimybės, kadangi tai vyksta kitose valstybėse, ypač tose valstybėse, kur netaip seniai pasikeitė, pavyzdžiui, valdžia, buvo rinkimai. Ir statistikos biurai pat yra didžiulį spaudimą iš vyriausybės pusės. Mm, jos tarsi prisistato e, save kaip po elito atsvarą. Statistikos biurai yra laikomi elito vienu iš įrankių primesti savo nuomonę visuomeniai. Todėl negalima atmesti tikimybės, kad ir Europoje galbūt bus ateitie tam tikros spaudimo daromo statistikos biurams uh, kad iš tikrųjų valdymas gal būtų pri, pristatomas taip, kad tai labiau atitiktų valdžios poreikius. Todėl mes galvojame, kad santykiai su naudotojais turi būti gerinami taip pat ir ginant statistikos biurų nepriklausomumą. Trečias elementas, vertinant įvairius vykstančius pokyčius, yra tai, kad statistikos biurai turi turėti pakankamus išteklius, ne vien tik tai finansinius, bet ir žmogiškosius tikrai nelengva yra pasisamdyti taip vadinamųjų duomenų mokslininkų, kadangi yra didžiulė konkurencija su privačiu sektoriumi kur, ir, ir atlyginimai ten labai greitai gali e, iš tikrųjų au, būti labai dideli, labai išaukti. Ir todėl tai yra labai sudėtingas momentas statistikos biuroms. Ketvirtas elementas - tai yra statistinis raštingumas. Kaip aš jau minėjau, statistika yra nepaprastai svarbi demokratinėms diskusijoms. Uh, Ir mes žinome, kad Europoje daug žmonių neturi įgūdžių netgi tiesiog skaityti statistiką. Kai kuriais atvejais netgi žurnalistai labai jau taip atsipalaidavę žiūri į e, statistikos skleidimą. Todėl mes labai raginame Europos statistikos sistemą didesnį dėmesį skirti būtent šiam labai svarbiam klausimui. Dabar norėčiau E, išsamiau aptarti Europos statistinės sistemos veikimą. Labai gerai yra, kad Europos statistikos sistema pradeda naują e, kolegų peržiūros ciklą. Kolegų peržiūra yra mm, būdas e, statistikos specialistus dirbančius statistikos biurose, sakykime, mm, pas, priversti dalyvauti tam tikroje peržiūros sistemoje, kur uh, kolegos gali vertinti jų darbą ir tai skatina ir prof, statistinių biurų profesinį nepriklausomumą ir, ir kokybiškesnį darbą. Ir naujas kolegų peržiūros ciklas jau turėtų prasidėti, mes jau pateikėme rekomendacijų, kaip tai padaryti. Mm, rezultatai turėtų būti paskelbti, mes taip tikimės, 2022 e, metais. Taigi bus maždaug trejų metų darbas. Visų pirma, metodiką apibriežti, po to jau atlikti kolegų peržiūrą, taip pat ir Eurostato. SGAB vadovaus e, Eurostato kolegų peržos procesui, kuris turėtų būti padarytas 2020 metais. Toliau politinis elementas. Tai yra privataus sektoriaus įtraukimas į duomenų e, kūrimą. Mes žinome, kad e, didelių duomenų dėka privatus domenų turėtojai turi palyginamą į pranašumą, e, palyginti su e, viešuoju sektoriumi tokias duomenys naudojant. Taigi mes raginame statistikos biurus e, užmėgsti statistiką strateginės partnerystės su tokiais stambių duomenų turėtojais, ypač Europos lygmenių, uh, Mm, vietoj to, kad kiekviena valstybė atskirai dėrėtųsi su penkiais stambiausiais, sakykime, subjektais, kurie turi labai didelius duomenys, mes raginame pritaikyti europinį požiūrį, kad bent jau kažkiek tai e, su statistikos biurais būtų dalyjamasi tuo turtu, tuo duomenų turtu. Ir taip pat yra rekomendacija dėl labai jautraus tokio momento, kad statistikos biurai turėtų pasistengti į statistikos kūrimą įtraukti ir privačius duomenų turėtus, bet su sąlyga, kad būtų laikomasi e, praktikos kodekso ir tam tikrų minimalių standartų reikalavimų tam, kad kokybė duomenų, kuriuos tiek sukuria privačios e, kompanijos, tiek viešojo sektoriaus e, institucijos būtų panaši. Dabar dar paskutinis rekomendacijų paketas e, dėl val... Europos statistinės sistemos valdymo ateities. Teoriškai SGAP turėtų apimti Europos statistinės sistemos veikimą bendrai. Eurostatas turėtų e, rūpintis e, statistikos kokybę nacionalinių lygmenių. Tačiau, kai kuriuose labai nedaugelį valstybių narių yra ir nacionalinės institucijos, kurios tą patį turi daryti. Pavyzdžiui, Prancūziją paminėčiau. Junknie karalystėje tai labai gerai išplėtota, Italijoje nelabai gerai išplėtota. Uh, Tik šešios iš 28 valstybių narių turi nacionalinės institucijas. Mūsų nuomonė tai yra galima rizika, kadangi mes, SGAB, neturime teisės interpretuoti reglamento e, dėl nacionalinių sąlygų, Tačiau iš tikrųjų, jeigu niekas to neanalizuos, tai aišku, problema yra dėl disbalanso. Aišku, Eurostatas atlieka gerą darbą, tačiau Eurostatas. A, jo darbas yra sutarčių aiškinimas. Tai mes galvojame, kad čia yra tam tikra problema, dėl, ypač dėl tos rizikos, kurią paminėjau. SGAP ketina surenkti šiais metais susitikimą su SGAB nacionalinėmis institucijomis ir aptarti, kaip um, toliau tobulinti Europos statistinę sistemą. Antras politinis momentas yra štai koks. Laik, pagal Europinės taisyklės kiekviena Mm, kiekviena valstybė, vyriausybė, vyriausybė yra skatinama mm, pateikti įsipareigojimus dėl pasitikėjimo stiprinimo. Tai yra oficialus pareiškimas, kur yra sakoma, kad mes remsime Europos mm, praktikos kodekso rengimą ir įgyvenimą nacionalinių lygmenių labai nedaugelis valstybių yra pateikusios štai tokius atskirus um, įsipareigojimus dėl pasitikėjimo stiprinimo. Kitos tiesiog teigia, kad na, mūsų teisės aktai ir taip yra suderinti, mums nieko nebereikia daryti. Mes galvojame, kad čia reikėtų kažką padaryti, patobulinti situaciją. Ir paskutinis momentas, kuris mūsų nuomonė yra labai svarbus. Uh, Žiūrėsime, ar Europos institucijos ką nors darys dėl e, sąjungos valdymo. Pagal baltąją knygą galima e, šioje srityje dirbti ateityje, ypač galvojant, aišku, ir apie sutarčių pakeitimus. Mes rekomenduojame, kad e, galiausiai mm, ESPAS iniciatyvų kontekste Tai yra e, bendras įvairių institucijų e, darbas. Stengiamasi išsiaiškinti, kokios būtų ateities galimybės Europos statistiniai sistemai keisti savo valdyseną. Čia nieko naujo, bet aš pats asmeniškai pasisakyčiau už europinę sistemą, kuri būtų panaši į europinę bankų sistemą. Uh, kad ir statistikos rytyje būtų kažkas panašaus. Mes tiesiog siūlome um, tą problemą panalizuoti ir nenustepti, aišku, ateityje. Aš galvoju, kad parlamentas kartu su komisija ir kitomis institucijomis galėtų ESPOS iniciatyvos kontekste imtis e, lyderio vaidmens, būtent galvojant apie šios ryties analizę ateičiai. Dėkui. Dėkoju, ponė Džiavaninė, už labai vertingas rekomendacijas. Nu, dabar pasisakys komiteto nariai. Pirmiausia, ponas Gerolt iš EPP, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Mm, mm, Pone Džiavaninė, už tai, kad atvykote ir noriu atsiprašyti, kad mano kolegos dalyvauja menkai, nes tai tikrai trikdo ir liūdina. Todėl prašau, nemanykite, kad čia esantis mes esame dėl to kalti, ne, nepykinat mūsų. Taigi, pagal rekomendacijas E, Eurostatas ir nacionaliniai statistikos biurai turėtų parengti statistinės programą dėl duomenų naudojimų. Na ir semestro kontekste duomenų, naujų duomenų panaudimas yra labai svarbu. Taigi, ar turite kokiu nors minčių tam, kad e, statistika būtų pateikta taip, kad piliečiai galėtų geriau suprasti e, semestro duomenis ir jų ribas liečiančias jų konkrečią valstybę narę. Dėkoju. Taip, e, tikrai svarbu didinti gyventojų raštingumą statikostis rytyje. Tai yra vienas užduočių. Duomenys yra labai svarbus ir jie vis plačiau naudojami ne vien tik tais formuojant politiką, bet Ir politinėse diskusijose vis dažniau jis pasirimama. Na ir platinama daugybė melagingų naujienų per socialinius tinklus. Kaip jau minėjau, mes turime specialią grupę, kurios kova yra kovoti, užduotis yra kovoti su melagingomis žiniomis. Ir todėl statistikos biurai raginami daug aktyviau reaguoti, kai yra piknaudžiuojama duomenimis. Praeitie. Yeah E, buvo stengiamas jau pagerinti piliečių raštingumą, pavyzdžiui, kai kalba eina apie politikos formavimui panaudomus duomenis. Tai paprastai tokį darbą atlikdavo nacionalinių statistikos biurų asociacijos. Ir taip, tai netgi statistikos biurų pareiga. Tai daryti bendradarbiaujant su žiniasklaida. Pavyzdžiui, Italija, tuo metu, kai aš vadovavau statistikos institutui, mes įsteigėme mokyklą, kur galėjo mokytis žurnalistai. Taigi mes skatiname šį mokomai darbą atlikti. Mm, Eurostatas jau šį darbą atlika ir manome, kad e, ir nacionaliniai biurai tai turėtų daryti. Tai yra faktiškai demokratijos dalykas, juolab, kad na, viešose diskusijose duomenys yra labai svarbus. Mes galime parengti rekomendacijų, bet, pavyzdžiui, jeigu parlamentas, kuris atstovauja piliečius, paremtų šis e, pastangas, būtų labai svarbu tam, kad e, nepriklausomai nuo politinės įtakos statistikos biurai galėtų parengti tokias e, mokymo programas, kurių tikslas yra pagerinti statistinį raštingumą. Nepamirškite, kad po finansinės krizės centrinis bankas masiškai siūlė programas finansiniam raštingumui padidinti tam, kad būtų išvengta tų problemų, kurių pasiekoje kilo finansinė krizė. Ir panašiai reikėtų elgtis ir statistinio e, raštingumo atveju ir tam reikėtų, aišku, nacionalinių išteklių, bet reikėtų juos paremti Feranč Bereš. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju prelegentui už suteiktą informaciją. Na ir tikrai manau, kad e, tikrai mes norėtume tikrai užpildyti šias minėtas spragas. Dar paminėsiu štai, kad, na, pavyzdžiui, ar paliekant nuo šalia Junktinę karalystę ir visą problematiką. Tai Kaip yra su nepriklausomomis institucijomis, kurios privalo atlikti nacionalinių statistikos biurų priežiūrą? Jūs minėjote visą e, riziką susijusią su uh, statistikos duomenų panaudojimu, tarkim, melagingais tikslais. E, na, Taip, ir aišku, atitinkami teisės aktai už, užtikrina tokią galimybę užtikrinti kontrolę. Na, jūs sakėte, kad dirbsite, stengsitės e, užpildyti egzistuojančias spragas ir tai minėti, na, gal jūs galėtumėte suteikti papildomos informacijos apie tai, ką jūsų manimų sąjunga turėtų daryti, siekdama šio tikslo. Na ir kadangi kalba apeina apie naują valdymą, valdysimą Europos Sąjungoje, norėčiau pasidomėti, e, koks vaidmuo turi tekti Europos statistikos sistemai. Pavyzdžiui, ypač jungtinių tautų 2030 metų darbo tvarkės kontekste, ji turi būti paviešinta rytoj. Dar trečias dalykas, jau čia dabar gilinsiu į konkrečius klausimus. E, pavyzdžiui, Eurostatas e, renka duomenis, na ir kaip žinia, mes daug dirbame ties e, mokesčių bazės klausimais ir, aišku, tenka spręsti politinių spragų problemą. Ir, pavyzdžiui, kartais valstybės imamėsi priemonių tam, kad būtų sukurtos tam tikros nišos, kas leidžia nemokėti oficialiai mokesčių. Na ir tai, aišku, neigiamai atsiliepia viešiesiams finansams, jie taip dinksta. Taigi gal jūs turite kokiu nors minčių, kaip padėti spręsti šią problemą. Na, tiesą sakant, šios klausimus keliu dėl to darbo, kurį šiuo metu kaip ir atliekame kaip socialdemokratų frakcija. E, ir iš tikrųjų turint galvoje kai kurių valstybių elgesį, jų vyriausybė elgesį, reikia spręsti tą politinę spragą. Pavyzdžiui, 15 metų domenimis e, iš viso prarasta 8 milijardai 8 milijardai 825 milijardai. Tai yra tikrai didelė suma. Na, o taip pat dar noriu pasidomėti dėl štai ko. Mes e, kaip tik e, rengiame uh, e, savo pagėdamų sąrašą dėl būsimos komisijos kolegijos, taigi gal čia taip pat turite minčių dėl kompetitingo komisaro pareigų. Of, uh, national, uh, -like dėl, pavyzdžiui, dėl tų nacionalinių įstaigų e, steigimo, nepriklausomų institucijų, kurios būtų atsakingos už E, nacionalinių statistinių biurų priežiūra, tai aišku, tai yra viena iš galimybių, kuri leistų užtikrinti tinkamesnį sistemos veikimą ir geresnę jos priežiūrą. Kita galimybė būtų štai kokia. Tarkim, SGAP mūsų įstaiga turėtų gauti galiojimus įvertinti tokią susiklošusią nacionalinę situaciją. Tuo paaiškinsiu, ką turiu galvoje. Pavyzdžiui, vertinime tarp kolegų, kuris jau atliekamas, buvo nustatyta tam tikros spragos įvairiose valstybės narėse jų buvo nustatyta. Na, ir taip, kaip likščiau buvo vertinama patrimosios tarybos vaidmuo, sakykime, mūsų ataskaitose neleidžiama daryti nuorodų į nacionalinius konkrečius atvejus, reikia kalbėti apie bendrą sistemą. Ir tiesą sakant, reglamente nieko apie tai nepasakyta, tai taigi tai yra aiškinimo dalykas. Bet tai taip pat yra ir resursų dalykas. Nepamirškite, kad e, e, mūsų taryba teikia paslaugas nemokamai, sekretariatas yra labai nedidelis, Taigi, jeigu parlamentas norėtų, kad mes, kaip atrimoji taryba, daug nuodugniau gilintumės į nacionalinę situaciją, turėtume e, pergalvoti visą mūsų struktūrą, o taip pat reikėtų didesnės Eurostato paramos. Kol kas kažkokio sprendimo dar negaliu pasiūlyti, nes vyks per ateinančius mėnesius diskusijos ir jos tikriausiai leis išsiaiškinti vairių variantų privalumus ir trūkumus. Na ir po to galbūt jau pateiksime pasiūlymą ir iš savo pusės. Dėl jūsų antrojo klausimo. Dėl naujos veiklos, kurią komisija galbūt pasiūlys tam, kad e, labiau e, savo veikloje būtų orientuojamas į naują darbo atvarkę 2030, na tai dar reikės palūkėti komisijos siūlymų. Bet vėlgi, e, vienas iš būdų yra pakeisti Europos semestro veikimą, įtraukiant į jį daugiau sričių arba pavyzdžiui, įtraukianti jį labiau integruotą ekonominę ir socialinę analizę. Ir būtent tokie, pasirinkus tokį variantą, be abejo, reikės paspartinti kai kurių duomenų rinkimą ir analizę, pavyzdžiui, socialinėje srityje, tam, kad e, galėtume labiau lyginti socialinius ir ekonominius duomenimis. Nepamirškite, kad kai kalba eina apie nacionalinės rekomendacijas šalims, turime duomenys apie BVP, kurie yra iš paskutinio ketvirčio. Na, nu, kai kalba eina apie pajamų paskirstimą, tai duomenys jau yra dviejų metų senumo. Ir to pasakoje trūksta pusiausviros. Tas pats pasakytina yra apie aplinkosauginius duomenis. Mano manimu, jūsų komitetas iš tiesų galėtų e, nuodugniai vertinti tokius e, veiksnius, nes e, tai sąlygoja ir jūsų sprendimų kokybę. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių, kuris iliustruoja, kaip galima pakeisti Europos statistinių duomenų rinkimo ir vertimo sistemą tam, kad turėtumėte geresnį pagrindą savo darbui. O dabar dėl fiskalinių klausimų ir dėl tos jūsų minėtos finansinės nišos. Čia visai jau kitas dalykas. Na ir aišku, uh, norint įsigilinti šią problemą, reikėtų daugiau pastangų, reikėtų vertinimų, kurie būtų grindžiami modeliais. Aišku, Eurostatas galėtų įnešti savo indėlį, nors e, šis darbas nėra išimtinai susijęs vien tik tais statistiniais dalykais ir todėl stati, statistiniai biurai galbūt nėra pakankamai sitraukę šios problemos sprendimą. Tačiau, ponė pirmininkė, jūs minėjote, jog e, balsuosi dėl GNI Ir aišku, tai yra nepaprastai svarbus informacijos šaltinis, nes ta nestebe, nestebimos ekonomikos dalis auga, taip jau yra. Aišku, pirmiausia, atliekant tokį vertinimą, jums paprašęs, pirmiausia, jums turėtų telkininkauti Eurostatas. Labai ačiū. Dabar dėl norų sąrašo komisijai neatsakiau. E, Eurostato atsakomybė komisijoje, komisijos, e, komisijai yra e, gana nelengva, nes statistika yra labai horizontalus e, reikalas. Ir karts nuo karto atsakomybė, atsakomybė perima tai vienas komisaras, tai kitas. Ir neturiu dėl to jokio konkretaus pasiūlymo, tačiau noriu pasakyti, kad tai, kaip mes e, įvertiname pasitikėjimo įsipareigojimą, mes galime pripažinti, kad komisija visada palaikė ir gerbė Eurostato darbą. Aš nerekomenduoju grįžti prie tokios situacijos, kai statistika uh, buvo suplakta kartu su fiskaliniu auditu ir kitomis finansinėmis atsakomybėmis. E, dabar daugiametinėje finansinėje programoje statistika traktuojama kartu su bendraja rinka ir tai vienas iš variantų, tačiau iš tiesų yra būtina, kad kas bebūtų už tai atsakingas, gerbtų e, pasitikėjimo uh, įsipareigojimą ir parengtų naująjį tokį įsipareigojimą, siekiant užtikrinti ne tik Eurostato nepriklausomumą, bet ir kitų tarnybų nepriklausomumą rengiančių Europos statistiką. Dėkoju. Tai buvo labai e, jauki, įdomi diskusija mažame rate. ir tikrai buvo aptarti specifiniai techniniai klausimai, kurie labai um, aktualūs apie politiką, apie iššūkius. Tad tikrai dėkoju Jums ir Jūsų dalyvavimas čia labai vertinamas. Dėkoju už pasiūlymus, už indėlį ir už iškeltas problemas. Aš tikiuosi, kad kito parlamento kadencija galės teigiamai prisidėti prie sprendžiamų iššūkių ir tikėkime, kad mes prisiminsime šitą diskusiją ir tie, kurie toliau dirbsime čia, tęsime konstruktyvų dialogą ir bendradarbiavimą su e, ESKA. Ir noriu padėkoti e, besibaigiančios kadencijos parlamentarams ir e, šiam komitetui už jūsų paramą ir už tai, kad SGAP davėte, e, teikėte daug dėmesio bėgant metams ir e, tikiuosi, kad naujasis parlamentas turės tą patį požiūrį kaip pat sakėte, kreipsime dar daugiau dėmesio, nes tai yra labai svarbu iš politinės pusės. Dėkoju, padarysime trumpą pertraukėlę, nes e, dabar turės e, vykti bendras ekon ir biudžeto e, komitetų posėdis dėl ESF reformos. Ačiū.